Dabar periname prie darbo tvarkės. Pitela, jūs norite pasakyti dėl da, e, darbo tvarkės. I prossimi mesi saranno decisivi per... Ateinantis mėnesiai bus lemtingi. Kalbant apie rinkos ekonomikos statuso suteikimą Kinijai. Gegužės 13 dieną taryba susirinks turiuomenyje prekybos ministrų tarybą ir gegužės, pabaigo, Liepo, gegužės pabaigoje e, didžio septyneto susitikime Japonijoje šitas klausimas bus iškeltas, taip pat Liepos mėnesį komisijoje organizuojamos orientacinės diskusijos. Mes turime šitose diskusijose e, kalbėti aiškiai ir turime pasakyti, kad nereikia priimti ne vieno sprendimo, kuris galėtų pakengti Europos sąjungai ir jos įmonėms. Todėl šitą klausimą reikia įtraukti į darbo tvarkę parlamente. Parlamentas negali tylėti, kai yra galvojama apie tai, kas gali padaryti žalą tūkstančiams įmonių ir darbo vietų. Wer möchte für diesen Antrag Kas norėtų paremti Pitelios prašymą? Sì, si, grazie. E... Dėkoju. Ačiū už tai, kad iškėlėte šitą klausimą. Mes esame už tokį pasiūlymą, nes mes ir patys tokį pasiūlymą prašymą pateikėme. Mūsų priežastys yra tokios pačios, kaip kad išvardytos pono Pitelos. Taigi mes labai tikimės, kad kitos frakcijos parems šitą prašymą ir jį palaikys. Ar kas norėtų paprieštarauti? Kas parė? Gerbiamas pirmininkė, Europoje šiuo metu šimtai tūkstančių žmonių susirūpinė dėl savo darbo vietų išsaugojimo ir žinoma masto, kokios pasiekmes būtų, jeigu Kinijai būtų pripažintas rinkos ekonomikos statusas. Mes esame nepopulistai ir mums rūpi tų žmonių ateitis. Praėjusią savaitę Europos komisijos viešosios konsultacijos pasibaigė. Šiuo metu komisija rengia poveikio vertinimą, kurį ir pagal jį birželio mėnesį pateiks savo pasiūlymą parlamentui, o mes koordinatoriai numatė, numatėme ir mūsų veiklos grafiką. Žinoma, tai daug emocijų kelianti ir labai svarbi tema. Reikia galvoti ne apie laikraščių antraštės, o susitelkti sprendžiant žmonių problemas. Mums reikalingi ilgalaikiai sprendimai, mes turime susivienyti ir iš vien veikti uh, E, bendradarbiaudami su partneriais iš Kinijos iš Kinijos. Todėl mes norėtume būti susitelkę ir manome, kad reikėtų atmesti šitą prašymą. Lamberts. Lamberts. Monsieur le Président, je voudrais proposer un, un compromis. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti kompromisą. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Tai tik ne emocinis klausimas, bet labai svarbus mūsų ekonomikai, e, pramoniai ir e, e, man atrodo, kad reikia atsižvelgti į socialistų ir FTD pasiūlymą ir galima tą padaryti vis tik tai ne dabar, o per pirmąją e, Strasbūro sesiją ir pirmiausia reikėtų surenkti diskusijas e, komitetuose ir galbūt pasirengti uh, e, išsamioms diskusijoms ir gal parengti uh, rezoliuciją šiuo klausimu. Pitelos pasiūlymas yra kiek platesnis. Aš norėjau pasakyti štai ką sutinku su pasiūlymu, kurį pateikė ponas Lamberts. Bet tik jeigu bus dėl rezoliucijos balsuojama prieš didžiosius renginius. Jeigu į Strasbūrę, į Strasbūrę įtrauksime šitas diskusijas, tai turėtume surenkti tik diskusijas be rezoliucijos. Mes norim išspręsti problemas, o problemas gali būti išsprendžiamos, jeigu parlamentas reikš savo nuomonę, o ne jeigu tylės. Borelį. Ponas Borelis. Dėkoju pirmininkė. Mes taip pat sutinkame su žaliųjų pasiūlymu. Mūsų priežastys irgi tokios pat kaip pono Pitelos. aufgrund des äh, möglichen kompromissvorschlags dėl kompromisinio pasiūlymo. Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, pasiūlyti, kad mes vėliau turėtume pasitarti mm, prieš kitą plenarnę sesiją. Aš manyčiau vis dėlto, kad reikėtų kad tas klausimas būtų perkeltas į pirmininkų suigą. Tai yra dar vienas dalykas. Pitela, jūs prašėte diskusijos šiandien šioje plenarnėje sesijoje šio klausimu ir siūlėte rezoliuciją posėdėje, bet gegužės mėnesį. Ar teisingai supratau? Ne, aš siūliau Strasbūrė diskutuoti, nebūtinai šiandien. Bet e, jeigu Strasbūrė nebalsuosim dėl rezoliucijos, tai šiaip netaip ir svarbu, kada diskutuoti, ar šiandien ar Strasbūrė. Taigi aš pakartosiu dar kartą iš esmės tai, ką jūs pasakėte. Diskusijos dabar, o rezoliucija Strasbūrė gegužės mėnesio plenarnėje sesijoje. Toks buvo jūsų pasiūlymas. Aš jį pakartojau. Nurimkite, tai Pitelos pasiūlymas. Herr Lamberts, Sie haben den Alternativvorschlag. Lamberts, jūs pateikėte alternatyvinį pasiūlymą ir diskusijos, ir rezoliuciją Strasbūrė. Borelį sakė, kad jisai pritarė socialistų ir žaliųjų pasiūlymų. Tam pasudėtinga situacija, kadangi pasiūlymai buvo skirtingi. Todėl reikėtų šiek tiek susigaudyti, gal kažkokią tai tvarką įvesti į šitą diskusiją. Pitelė. Pitelė, klausykite dar kartą aiškiai suformuluokite jūsų pasiūlymą. Aš tada prašysiu balsuoti. Aš sutinku, kad vyktų diskusijos ir, dėl, ir rezoliucija būtų rengiama kartu Strasbūrė. Bet dėl šio klausimo negaliu prašyti balsuoti šiandien, kadangi tą klausimą turi pasiūlyti pirmininkų suiga. Apgailestauju, bet aš šiandien negaliu prašyti balsuoti dėl darbo tvarkės plenarniai sesijai Strasbūrė. Ta darbo tvarkė yra tvirtinama pirmininkų suigoje. Jūs galėtumėte, galite pareikšti savo valią, pageidavimus, aš juos perduosiu, tačiau šiandien nuspręsti negalime nieko. Taigi gerai pagalvokite. Allora, Presidente, se così eh, abbiamo... Pirmininkė, tai jeigu jau taip yra, tai gal bent padiskutuokime šiandieną. Surinkime diskusiją šiandien, o, Stras o Strasbūrė patiksim rezoliuciją. Ok. Gerai. Nee, Leute, das hat ja keinen Zweck. Iš tikrųjų, kolegos, nerimta. Mes turime darbo tvarkę, o darbo tvarkė reikalinga tam, kad parlamente, kur yra 750 parlamentarų ir kur yra 8 darbo tvarkės. Tos frakcijos negalima dirbti be darbo tvarkės. Tiesiog šiandien negalima keisti darbo atvarkės, tiesiog pagal mūsų darbo tvarką to daryti neįmanoma. Jeigu jūs sutinkate, kad tai būtų daroma Strasbūrė, tai tuomet aš pateiksiu pirmininkų suigai rekomendaciją. O dabar aš norėčiau pasiūlyti, kad mes siūlome pirmininkų suigai numatyti diskusiją Strasbūrę su rezoliucija dėl e, Kinijos e, pripažinimo kaip rinkos ekonomijos valstybės. Kas už tokį pasiūlymą balsuokite? Wer dagegen? Enthaltungen? Das ist einstimmig so beschlossen. Na bitte. Taigi, vienbalsiai buvo balsuota. wir kommen nun zu einem weiteren antrag der sd frakcija pitela paprašė atkreipti dėmesį į e, žmogaus teisų padėtį Lenkijoje ir todėl prašo šitą klausimą antruoju punktu įtraukti darbo tvarkę. Muchas gracias, señor presidente. La Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Praeitą kartą mes didelę daugumą parlamente patvirtome rezoliuciją. Joje išsakėme savo susirūpinimą dėl konstitucinio teismo Lenkijos paralyžiaus ir sakėme, kad tai kelia pavojų demokratijai, teisiniai valstybei ir pasiūlėme praktiškai įgyventi tam tikras atitinkamas Venecijos komisijos rekomendacijas. Taip pat e, pasiūlėme e, komisijai e, plėtoti struktūrinį dialogą su Lenkijos vyriausybė, tačiau e, mes tuo met kalbėjome konstitucinės problemas, bet yra ir kitos problemos Lenkijoje, kurios kelia mūsų susirūpinimą. Pirmiausiai susijusios su žiniasklaida ir konkrečiai kalbu apie galimą naują įstatymą dėl abortų ir dėl moterų teisių taip pat dėl reprodukcinės veikatos apskritai. Mano frakcija norėtų, kad šis klausimas būtų svarstamas šiandieną, kad būtų rezoliucija patvirtinta apibendrinti diskusijai ir kad tai būtų darba po Pirinskio e, klausimo svarst, e, pranešimo svarstymo. Tai būtų antrasis darbo tvarkės e, klausimas šiandieną. Kas turėtų pasakyti pritardamas šiam pasiūlymui? Tack så mycket. EU eh, e ska enligt sina egna principer. Ačiū. Europos Sąjunga turėtų vadovautis demokratijos žmogaus teisų ir pagrindinių teisų principais. Ir tie principai apima ir žmogaus teisės. Ir todėl reikia užtikrinti, kad šitie principai yra įgyvendinami visose valstybėse ir ne, ne žodžiais, o darbais. Labai svarbu, kad moterys turėtų galimybę naudotis visomis teisėmis ir taip pat galėtų apsispręsti, ar gimdyti vaikus ar ne. Todėl mes pritarėme šią iniciatyvai ir ją visokiojopai remiame. Dagegen. Wer spricht gegen? kas nepritartų šiam siūlymui? Lygutku. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że... Ponas Legutka, pirmiausia, aš norėjau pasakyti, kad teisiniai dokumentai, jų tvirtinimas priklauso e, nacionalinės valstybės kompetencijai, ne ES institucijoms. Uh, Lenkijos vyriausybė savo darbo tvarkė nėra numačiusi e, svarstyti e, įstatymo dėl e, neštumo nutraukimo. Aš nežinau, kodėl tokia informacija pasiekė tuos, kurie pasiūlė tokią rezoliuciją. Taip vyksta diskusijos Lenkijoje šio klausimu pilietinė visuomenė įsitraukusi yra į atitinkamas diskusijas, bet tokia rezoliucija E, tarsi bandytų užčiaupti pilietinę visuomenę ir tai būtų nepriimtina, tai būtų vertinama kaip kažkoks argogantiškas veiksmas. Taip mes e, turbūt galime kalbėti apie tai. Liebe Kolleginnen und liebe Gerbimus kolegės, gerbiami kolegos, aš negaliu siūlyti diskutuoti šioje plenarnėje sesijoje šiuo pasiūlytų klausimu. Aš turiu laikytis darbo tvarkės. Dabar girdžiu, kad tai gali būti pateikti ir kompromisiniai pasiūlymai, tiesiog baiminos jų. Pone Infeld ir Gonzalės, aš suteiksiu žodį, o po to turėsime vis dėlto apsispręsti balsuodami. Pirmininkė, aš labai trumpai. Mūsų frakcija palaiko patį principą, kad būtų organizuojama ir diskusija ir rezoliucijos priemamos aktualiais klausimais, bet mes nematom jokios priežasties taip skubėti ir tos klausimus svarstyti šiandieną. Todėl siūlytume juos svarstyti gegužę arba vėliausiai birželį. Ir tai leistų mums, kolega Lagutko, palaikyti ryšius ir su pilietinė visuomenė, taip pat su Lenkijos parlamentarais ir su jais aptarti klausimą. Dėkui. Ponas Gonzalės Pons embargo sobre polonia con la propia primera ministra presente. Dėl Lenkijos mes e, svarstėme šį klausimą dalyvaujant premjerui, priėmėme e, rezoliuciją daugumą balsų Strasbūrė, tai jeigu yra kažkas naujo, tai komisija turbūt mus informuotų, bet jie mus neinformavo. Ir birželio mėnesį e, komitetas susitiks tik tai, tai nėra numatyta jokių naujų uh, susitikimų, naujų diskusijų. Ir jeigu kas nors atsitiktų naujo, tai tokiu būdu, jeigu kas nors atsitiktų, kas būtų kengsminga žmonių sveikatai Lenkijoje, tai mums nebūtų aišku, kada aptarti tos klausimus. Apskritai, nebūtinai, kad nauji įstatymai būtų priimti Lenkijoje, bet apskritai jų ketinimai jau kokie yra. Parlamentas turi teisę aptarinėti ir ketinimus. Be to, socialistai kalbėjo apie Lenkijos vidaus politiką jų parlamente. Mes tokio dalyko šiame parlamente neturėtume aptarinėti, nes negalime organizuoti nacionalinių parlamentų. Europos parlamentas nėra Lenkijos parlamentas. Herr Guerrero. Ponas Guerrero. Ačiū, ponė Gonzalės Pons. Tiesa, mes ne Lenkijos parlamentas, bet mes esame Europos parlamentas. Ir būdami Europos parlamentas galime svarstyti klausimus, kurie liečia ES piliečius. Mes nesiūlome pakeisti Lenkijos vyriausybės. Siūlome tiesiog aptarti klausimus e, ir aktualūs Lenkijoje šiuo metu. Ir dar trumpai dėl to, ką sakė ponia Intveld prieš akimirką. Jeigu šitas klausimas bus svarstomas gegužę arba dar vėliau, birželio mėnesį, tai jau bus labai vėlu. Mes norėtume, kad pirmininkų suiga aptartų šitą klausimą e, ir įtrauktų jį į vienos iš artimiausių plenarinių sesijų darbo atvarkę. Taigi lauksime e, jūsų frakcijos pasiūlymų, tačiau prieš tai pasikonsultavę su pirmininkais, pirmininkų soigoje. Balsuoti nereikės tuomet. Kur dabar visi išeinat? Juk mes dar nebaigėme savo plenarnės sesijos. Okay. Im Einvernehmen mit den Fraktionen schlage ich folgende Änderung. Sutarę su frakcijų atstovai mm, numatėme tokius pakeitimus ketvirtadieniui. Libreton dėl piešą e, imuniteto atšaukimų ir užimtumo komiteto klausimas. E, ekonomikos ir socialinio reikalų komiteto e, pasiūlytas klausimas dėl ekonomikos ir socialinio ramščio klausimų. Taigi šitie klausimai bus įtraukti į ketvirtadienio darbo atvargę. Šitas klausimas yra aptartas dalyvaujant nežymiai parlamentarų daliai. Kas taldė žodis? Grazie, prezidente. Un richiamo al regolamento. Dėkoju, pirmininkė. Dėl taisyklių 22 ir 141 mūsų darbo tvarkos taisyklė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kolegos. Pirmininko pareiga pagal e, parlamento tvarkos taisyklės yra spręsti dėl įvairių e, klausimų, skaitant ir tarp institucinius klausimus. Rytoj mes svarstysime e, susitarimą tarp ES ir Turkijos pasirašytą praėjusį mėnesį. Ir mūsų parlamentas neturėjo, mes, mums nebuvo suteikta išsakyti savo nuomonės dėl to susitarimo. O ten jau kalbama apie biudžeto mokėjimus. Tai yra rimtas susitarimas ir dėl to jisai turėtų būti E, tvirtinamas pagal bendro pritarimo taisyklę, nes tai yra teisiškai saistantis susitarimas. Ir keli kolegos, jūs skaitot ir jūs pati, ponė pirmininkė, jūs mūsų prašymą pakeitėte e, anuliavimo procedūrą teisingumo teisme. Bet mes jų giname daugiau negu 500 milijonų Europos piliečių teisės. beschäftigen. Herr Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre. Castaldo, dėkojame. Užfiksuosime jūsų pasisakymą protokole. Aš manau, kad pirmininkų suigoje bus grįžta prie jūsų pasiūlyto klausimo. Kas dar norėtų kalbėti dėl darbo tvarkės? Atrodo niekas. Tuomet aptarsime pirmąjį darbo atvarkės klausimą. Kolegos Pirinski pranešimas dėl Europos investicijų banko 14 metų metinės ataskaitos. Norėčiau pirmiausia pasveikinti Europos investicijų banko pirmininką Wernerį Hoyer ir jo komandos narius. Sveiki atvykę. Pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjui Pirinski. Prašau.